sind denn die Rapporteure hier? Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie alle. Gerbiamas ponas, gerbiami e, ponai, keitėsi mūsų darbo atverkė, todėl šiandien kiek vėliau pradedame posėdį. E, ryte vyko koordinatorių posėdis, mes e, paskyrėme visą eilę pranešėjų. Magistris pranešimą rengia Rapkai, e, dėl antrojo magistris e, atvejo irgi Rapkai, dėl Tudor imuniteto ponia kolegė Volis, dėl Martino imuniteto Cvievka rengia pranešimą. E, nuomonės dėl elektroninių žaidimų. Rapkai ir vieną pranešimą rengs ponia Tai. Taip, nutarė koordinatoriai, o dabar pereisime prie kito pranešimo. Tai yra kolegos Civievka pranešimas apie Briuselio pirmąjį reglamentą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmėjai ponai, pradėjome teisėje kuros darbą, kuriuo siekiame keisti jau veikiantį pirmąjį Bruselio reglamentą. Šis reglamentas yra vertinamas kaip vienas svarbiausių ir sėkmingiausių teisės aktų, suteikiančių tiek ES gyventojams, tiek įmonėms teisinį tikrumą. Tai, kad šis reglamentas, gerai veikiantis reglamentas keičiamas, reiškia, kad mes turėsime labai sumaniai keisti jo nuostatas, kad neatsitiktų taip, kad pakeistume reglamentą į blogą pusę. Turime pateikti tokius reglamento keitimus, kad jo taikymas iš ties būtų paprastesnis. Priminsiu, kad praėjusiais metais rugsėjį buvo priimta parlamento rezoliucija dėl pirmojo Bruselio reglamento peržiūros. Po to turėjome pakankamai laiko, per kurį galėjome išnagrinėti išvadas, parengti savo pasiūlymus. Ir komisija pateikė savo pasiūlymą dėl mm, naujos reglamento redakcijos. Aš džiaugiuosi, kad Diana Wallis rengia nuomonę šią temą. Ji buvo nuomonės referentė ir kitoj praėjusioje parlamento kadencijoje. Tiesa, dabar jos pozicija yra daug stipresnė, todėl kad teisėkuros funkcijos parlamento yra sustiprintos. Aš pasirengęs glaudžiai bendradarbiauti su šešėlinės pranešėjais, su pirmininkaujančios Vengrijos atstovais ir pirmininkavimo vairą perimančios Lenkijos atstovais. Tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos mums pavyks susitarti dėl naujos e, pasiūlymo redakcijos. Dabar vyksta keitimasis nuomonėmis, tiksliau pasakius, jis vyks birželio mėnesį ir e, Viena iš svarbiausių problemų yra egzekvatūros procedūros atsisakymas. Tikriausiai prisiminsite debatus vykusius e, paskelbus komisijai žalėją knygą. Komisija siūlo visiškai atsisakyti egzekvatūros procedūros, suteikiant e, visišką automatizmą uh, teismų sprendimų pripažinimui ir vykdymui. Tai reiškia siūloma, kad kitoje valstybėje narėje priimti teismo sprendimai būtų pripažinti ir vykdomi besąlygiškai, kai tą sprendimą e, priima kilmės valstybė narėje. Teismo sprendimai privalo būti pripažinti visose valstybėse narėse taip, lyg tai būtų nacionalinių teismų priimti sprendimai arba kitaip tariant vykdomosios valstybės priimti sprendimai. Kita valstybė, ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, vykdymo valstybė turi labai nedaug revizijos priemonių. Pagal 45 straipsnį, jei kita valstybė šalis nesinaudojo teisinės gynybos priemonėmis kilmės valstybėje narėje, tai ji turi netaug galimybių naudotis teisinės gynybos priemonėmis vykdymo valstybėje narėje. Seniau gynybos galimybės buvo labai nedidelės, ypač jeigu būdavo susidurima su force majorinė sąlyga. 46-47 straipsnėje kalbama apie vykdomos valstybės funkcijas, tuomet yra numatomi atvejai, kada vykdomoji valstybė gali atsisakyti vykdyti sprendimą. Tai yra tas atvejis, e, kai sprendimo vykdymas reikštų netinkamą bylos nagrinėjimą arba dėl tam tikrų aplinkybių susijusių su bylos šalimi, šalimis. Jei, pavyzdžiui, sprendimo vykdymas prieštarauja vykdymo valstybės narės e, teisminiai sistemai, Ir jei tokiu būdu neužtikrinama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą e, teisme, tai vis dėlto reikia vykdyti egzekvatūros procedūrą tais atvejais, kai e, pirmą e, bylos susijusios su privatumo teise, antrą bylos susijusios su kolektyvinė teise. E, Egzekvatūros procedūra yra patraukli dėl mažesnių kaštų ir dėl to, kad e, šią procedūrą yra didinamas pasitikėjimas tarp valstybių narių. 95 e, procentais visų atvejų nekyla jokių abejonių, kad e, egzekvatūros procedūrą būtų galima panaikinti. Egzekvatūros e, procedūra bus e, tebe taikoma 5 procentams visų e, bylų atvejų. 48 milijonai eurų 2009 metais buvo, buvo um, išleisti tuščiai įgyvendinant egzekvatūros procedūras. Uh, Mes esame pasirengę atsisakyti egzekvatūros procedūros. Tiesa, nesu tikras kai kuriais dalykais, nes nagrinėdamas komisijos pasiūlymą galiu pasakyti, kad kartais, aišku, būtų gerai, jei tas pasitikėjimas skirtingų valstybių narių teismais būtų šimtaprocentinis. Tačiau ne visada tai yra įmanoma. Tuo tarpu mūsų piliečiai remia gilios e, įtraukties idėją ir jie tikisi tam tikrų žingsnių ir iš mūsų. Jie tikisi, kad mes imsimės tam tikrų žingsnių, tačiau išsaugodami tinkamą teisinį saugumą. Manau, kad e, šiuo metu būtų klaidinga atsisakyti kai kurių aspektų susijusių su e, vykdomosios vykdymo valstybės narės e, teisinę sistemą. Ketvirtos skyrios pirma dalis e, bylos dėl vartotojų susitarimų. Čia taip pat bus daromi kai kurie pakeitimai. Egzekvatūros procedūra dabar taikoma ir mm, tose valstybėse, kuriuose gyvena trečiosios e, šalis. Mm, Manau, kad pasiūlymas panaikinti trečiosiose šalyse egzekatūros procedūrą yra kiek per ankstyvas. Aš manau, kad turėtume inicijuoti plataus užmojo diskusijas prieš sutardami dėl bet kokių veiksmų šioje srityje. Taip pat noriu priminti, kad komisija būtent šioje srityje nesitikė parlamento pritarimo. Komisija nori, kad Bruselio reglamento taisyklės būtų taikomos ir trečiosiams šalims, turinčiams jurisdikciją nagrinėti ES piliečių bylas. Manau, kad tai egzekvatūros procedūros panaikinimas trečiosiose šalyse nėra toks jau paprastas ir tokiu būdu galėtume susidurti su e, problemomis. Ir tai mums būtų nenaudinga. Kitas klausimas yra teismo jurisdikcijos pasirinkimas. Nepriklausomai nuo to, ar tai ar e, bylą nagrinės e, pirmasis teismas, į kurį buvo kreiptasi, ar antrasis e, teismas, į kurį buvo kreiptasi, jurisdikcija įgauna tas teismas, kuris bylą nagrinėja pirmasis. Komisija savo pasiūlyme laikosi labai nuoseklaus požiūrio. Mm -hmm teikdama labai konstruktyvius pasiūlymus ir naudingus. Kitas klausimas tai yra arbitražinių susitarimų skatinimas. 20-ojoje konstatuojama dalyje kalbama apie arbitražą. Komisija siekia užtikrinti proceso šalių teisės ir jei yra numatyta arbitražo procedūra, tai reikia sulaukti arbitražo sprendimo ir tik tada prasideda bylos nagrinėjimas teisme. Siekiama vienodas sąlygas taikyti visoms bylos šalims. Arbit Arbitražo vieta priklauso nuo bylos šalių buveinės ir nuo jų susitarimo. Arbitražas gali būti pasirenkamas šalims susitarus e, arba nesusitarus. parenkant arbitražą yra laikomasi 58 metų New Yorko konvencijos ir kitų konvencijų. Kalbant apie dabartinę padėtį, komisija e, siūlo išskirtinę jurisdikciją numatyti nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos tais atvejais, kai e, nagrinėjamos bylos susijusios su turtiniais santykiais. Tuomet teismingas bus tas teismas, e, kurio jurisdikcijai priklauso e, turtas vienos ar kitos bylos šalies. 85 straipsnis. Dabartinis reglamentas nekeičia darbo teisės santykių. Ir nekeičia kolektyvinių sutarčių. Pavyzdžiui, negali daryti jokio poveikio teisiai e, streikuoti ir negali prieštarauti nacionaliniai teisiai bei teismų praktikai. Man atrodo, kad šio straipsnio nuostata, turint omenyje likščiol vykusias diskusijas, manau, kad šio straipsnio nueinama per toli. Aš manau, kad turėtume turėti platesnį ir tikresnį teisinį pagrindą. Tokios mano pirmosios mintys, vertinant komisijos pasiūlymą, Būsiu dėkingas kolegiams ir kolegoms už pastabas. Taip pat norėčiau pasiūlyti, kad e, laikytumėmės tam tikro laiko grafiko, norėdami suspėti išnagrinėti šią e, naują reglamento redakciją iki šių metų pabaigos. Birželio mėnesį vyks debatai komisijoje ir jei mums pasiseks, norėčiau pasiūlyti, kad pakeitimus šiam pranešimui teikti iki Liepos 15 dienos, nes vėliau prasidės atostogos, kad išnaudokime atostogų laikotarpį vertimams. Tuo tarpu komisijoje, tai yra komitete, balsavimas dėl pakeitimų vyks spalį, o plenarinėje gruodžio mėnesį. Tikimės, kad rugsėjo mėnesį bus surinktas seminaras skirtas pirmojo Bruselio reglamento klausimams. Noriu padėkoti už kolegų susidomėjimą šiuo pranešimu. Mielai išklausysiu jūsų vertinimo. Ačiū. Dank, Tadėjus. Labai ačiū Tadėjušui Cviefkai. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstoviai, o tada vyks diskusijos. Pane Van der Kofer. Yes, thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Uh, Dėkoju ponui Zviefkai už labai išsamų komisijos pasiūlymo pristatymą. Man atrodo, ponas Zviefka aptarė pačius pagrindinius pasiūlymo elementus dėl eksekvatu, eksekvat, eksekvatūros panaikinimo. Europos taryba jau 99 metais e, išsakė savo nuomonę ir mes bandėme panaikinti eksekvatūrą ir atsižvelgti į visus suinteresuotų šalių išsakytus elementus e, tam, kad e, užtikrintumėme saugiklius ir galėtumėme apginti atsakovų teisės. Taigi jūs patys matote, ar mūsų parengtas mechanizmas tenkina lūkesčius. Dėl santykių su trečiosiomis šalimis, prieiga prie teisingumo, uh, kad mūsų Europos bendrovės ir piliečiai turėtų galimybę kreiptis į teismą, kada palaikomi verslo ar kitokie santykiai su šalimis e, trečiosiose šalyse. Dėl to ir siūlome išplėsti jurisdikcijos taisyklės numatytas reglamente ir įtraukiant trečiųjų šalių atsakovus ir numatome labai konkrečią naudingą taisyklę, kai jurisdikcija suteikiama mūsų teismams, kai bendrovė turi turto ES valstybėje. Nes tuomet kilus ginčiui reikia susigražinti lėšas ir tai, kad jūsų teritorijoje yra turto, turto tai yra labai svarbus dalykas. Dėl teismo pasirinkimo ar arbitražo susitarimų mes pabandėme šalies autonomiškumo principą įtvirtinti Europoje tam, kad ginčio šalys pasirinkusios konkretų teismą ginčio išspręsti arba pasirinkus, pasirinkusios neteisminį ginčio sprendimo būdą. Mes tuomet numatome mechanizmus, kaip būtų galima sustiprinti arbitražo, teismų sprendimus ir paliekame daugiau laisvės ginčio šalims apsispręsti, kaip jos nori spręsti savo ginčą. Tai yra pagrindiniai reglamento pežiūros elementai. Mm. Na, o kalbant apie konkretų klausimą, kurį iškėlė daktaras Vefka dėl 85 straipsnio, mes ten numatėme nuostatą, pagal kurią reglamentas nep nepaveikia teisės streikuoti. Ta nuostata nustatyta dėl to, kad kai kurios suinteresuotos šalis viešose konsultacijose iškėlė tą klausimą. Ir tai yra platesnio pobūdžio klausimas, ne, ne vien tik tai su Bruselio pirmojo reglamentu susijęs. Ir yra Europos teisingumo teismo precedento teisės atveju dėl teisės laisvai steigtis ir viename Bruselio pirmojo reglamento vienoje dalyje buvo išvelgta, kad gali dėl atitinkamų nuostatų būti ribojama profsąjungų teisė veikti ir teisė šaukti teis, e, streiką. Ir komisija mano, kad e, tikrai nenorime, tokia interpretacija tikrai mums nėra paranki, mes nenorime apriboti teisę streikuoti Europoje. Ir tiesiog tai yra reglamento gale numatyta nuostata, kad jokia reglamento nuostata negali būti taip interpretuojama, kaip apribojamos streikuoti. Ir pristatymas iš tiesų buvo labai išsamus. Džiaugiamės, kad ponas Vievka nori judėti prieki gan greitai. Jeigu turite klausimų, visuomet galite kreiptis į mus ir mes bandysime juos atsakyti detaliau. Dankeschön. Gibt es weitere? Labai ačiū. Ar yra dar kokiu nors pastabu? Panašu, kad ne. Ne, ponia Regner. Dankeschön. Labai ačiū. Džiaugiuosi būsimu bendradarbiavimu su parlamento nariu Cvievka ir Dajana Volis bei kitais šešėlinės pranešėjais. Noriu pasakyti, kad e, pats projektas yra labai vykęs, e, į jį yra įtraukti įtraukti svarbiausi dalykai, kur, dėl kurių buvo susitarta kitos, kitose debatuose. Dar 99 metais buvo suteiktas įgaliojimas panaik... pradėti iniciatyvą dėl egzekvatūros procedūros panaikinimo. Aš neseniai dirbu parlamente, tačiau iš šio pavyzdžio aišku, kad turime imtis konkrečių veiksmų, kad e, kuo greičiau tai ir būtų padaryta. Džiugu, kad vyks seminaras rugsėjo mėnesį skirta šiai temai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kai kurios probleminius e, aspektus. Pirmiausia, tarptautinės jurisdikcijos koncepcija. Manau, kad teisinga yra e, naudotis tik um, reglamentu. Jurisdikcija priklauso nuo to, kur yra kilnojamas daiktas. Tokiu principu buvo vadovaujamasi anksčiau. Manau, kad ši taisyklė yra kiek senstelėjusi. Ponas Cvievka užsiminė ir apie teigiamą aspektą, tai yra reglamento taikymo srities išplėtimas ir um, ES piliečiams gyvenantiems trečiosiose šalyse. E, taip pat šešto straipsnio pirmoje dalyje numatyta galimybė e, kreiptis į teismą dėl kolektyvinių ieškinių. Uh, Dėl 85 straipsnio noriu pasakyti, kad jis suformuluotas kiek e, aptakiai. Aš manau, kad turime atpažinti esamą problematiką ir aš turiu pasakyti, kad e, pasikonsultavusi su profsąjungomis, aš manau, kad e, tas saugumas yra reikalingas tačiau nebūtinai naudingas kovojant dėl darbo santykių. Noriu paklausti pono Svievkos dėl 45 straipsnio, aišku, dėl jo galima įsiaiškinti ir anksčiau. Ką reiškia tas 45 dienų laikotarpis? Manau, kad tiesiog uh, tai nėra politiškai svarbus ar svarus klausimas, tačiau spontaniškai man iškilo klausimas, kas nutiks, jei, pavyzdžiui, vienoje šalyje vienos dienos bus laikomos švenčių dienomis, o kitoje šalyje ne. Manau, kad turime rasti sprendimą, kaip tuomet bus skaičiuojamas tas laikotarpis. Dar vienas dalykas. dėl išimčių numatytų egzekvatūros procedūros panaikinimui. Galima įtarti, kad vartotojų teisų organizacijoms ir ombudsmenui bus labai sudėtinga e, atitikti įvairiausius lūkesčius. Ir aš manau, kad turėtume stengtis, kad jei, pavyzdžiui, įmonės e, yra atsakovės nevartotojų teisės srities bylose, e, tuomet galima remtis kolektyvinės darbo teisės principais. Mano supratimu, um, Tokiu atveju reikštų, kad proceso šalys kovoja mm, turėdamos skirtingus ginklus. Aš tikiuosi, kad tie atviri klausimai bus taip išnagrinėti, kad mūsų reglamentas bus pakeistas sėkmingai. Diana Volis. <coughs> Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ponui Cifkai už jo pristatymą ir tikiuosi ir toliau su juo dirbti šiuo, ties šiuo dokumentu. Jis šį darbą dirba bendrojo sprendimo prieimimo procese. Pirmoju atveju anksčiau tai buvo konsultacijų procesas. Na, o ši priemonė yra Europos civilinių ir komercinių klausimų pagrindas. Labai svarbu teisingai atlikti šį darbą ir peržiūrėti e, reglamentą. Manau, kad daugeliu atveju reglamentas veikia gerai, tačiau ponas Svifka jau išdėstė tas sritis, kur galima viską patobulinti, o svarbiausia yra pasistengti atsargiai panaikinti dvigubos egzekvatūros poreikį. Man įdomus du klausimai kur reikėtų išlaikyti viešąją politiką, tas galimybės. Tai yra visiškai teisinga, kai kalbama apie šmeišto problemas, kurias galbūt vėliau aptarnėsime, kai kalbėsime apie taikytinos teisės klausimą. Šioje srityje šis rytis yra labai jautri valstybėms narėms, siekiant tinkamo balanso tarp žodžio laisvės ir ir privatumo ar reputacijos e, teisų. Akivaizdu, kad čia galima išlaikyti e, viešos tvarkos e, politikos galimybės. Dar norėčiau pakalbėti apie kolektyvinių veiksmų galimybės. Jeigu kalbėsime apie horizontalias priemonės kolektyvinių veiksmų prasme, ir jūs, pirminkė, rengsite pranešimą šiuo klausimu. Man atrodo, kad mes turėtume išspręsti šiuos klausimus horizontalią priemonę ir tai leistų atmesti tą poreikį, e, tą klausimą spręsti e, Briuselio vienos reglamente. Dar vienas rytis, man atrodo, įdomi e, pagal komisijos pasiūlymą, tai yra tai, ką pavadinčiau Europos e, atsto, veikėjai trečiosiose šalise. Man atrodo, šis rytis rūpi daug žmogaus teisų organizacijų, kurios nori turėti galimybę Europos teismuose, ypač Junktinėje karalystėje ir e, Olandijoje, siekti, kad Europos bendrovės ar jų dukterinės įmonės tinkamai elgtųsi už ES ribų. Noriu pastebėti, kad bandymas, e, testas, kuris siūlomas, kad jeigu bendrovė turi turto ES, e, yra sprendimas, galbūt tai tinkamas ar netinkamas būdas. Bent jau pripažįstama ši problema ir tikiuosi, kad galėsime toliau aptarti šią problemą, nes tai yra svarbi problema kiti dalykai, kurie buvo paminėti, tai yra vartotojų reikalai. Tikiuosi, kad straipsnis skirtas vartotojams ir jurisdikcijai atlaikys, e, atlaikė tą išbandymą laiku ir tikimės, kad e, klausimas dėl teismo pasirinkimo arbitražo atveju bus e, sprendžiamas jautriai. Taigi aš laukiu tolesnio darbo, rengiant šį svarbų dokumentą kartu su ponu Cvifka ir mes jau pradėjome kalbėti apie tos svarbiausius dalykus, kurie e, bus įdomus aptarti ateityje. Ačiū. Labai ačiū. Daugiau niekas nepaprašė žodžio, taigi šį darbo atvarkės punktą baigiame. Nieko daugiau ir neprivaloma daryti, bus parengtas pranešimas. Perėsime dabar prie balsavimo. Mes sutarėme, kad tiksliai 10 val. 30 minučių pradėsime balsuoti. Pirmiausia, pono Masip pranešimas. Pone, pone Masip, pradėsime jūsų balsavimą dėl jūsų pranešimo. Ar jūs norite pasisakyti? Žodis jums. Gracias. Perdone, presidente. Perdone, presidente. Tantas elecciones en España que no. Atsiprašau, pirmininkė. Sekiau rinkimus Ispanijoje. Taip, balsavimą esu pasirengęs. Vokietija irgi panašum, pas mus irgi tiek daug rinkimų organizuojama, nieko tokio. Vis dėlto pradėkime balsavimą. Pirmiausia, pirmasis pakeitimas, tiesa dėl procedūros. Aš, kai balsuosime bendrai, nesakysiu, neklausiu, kas yra susilaikę, tik pabaigoje, kas norės susilaikyti ir jei kas nors norės, kad būtų registruotas kaip susilaikęs, tai šaukite garsiai. Pirmiausia, Hamasi, pirmasis prane, pakeitimas, kas už. Kas už, prieš. Pritarta. Ekon G Neprivalome balsuoti. Ekon C, kas už, kas prieš. Priimta. Ekon D, kas už, prieš. Priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš. Priimta. Trečiasis pakeitimas už, prieš. Priimta. Ekon E kaip Emilis, kas už, prieš. Paskaičiuosim. Aštuoni, o už. Atmesta, vienuolika prieš. Ne, ar priimta. 11 už, 8 prieš, priimta. Ekon B, kaip Bruna, už, prieš. Atmestas. Ekon A nebalsuojame. Ketvirtasis pakeitimas už. Prieš. Priimta. Penktasis už. Prieš. Priimta. Šeštasis už prieš, priimtas. Septintasis už, ne, atkrenta. Pirmasis kompromisas už, prieš, priimta. Aštuntasis už, ne, atkrenta. Devintasis atkrenta, keturiasdešimtasis at... antrasis kompromisas už, prieš, priimta. Tryliktasis už, prieš, priimta. Šešioliktasis už. Prie. Už. Už. Kas už. Šešioliktą pakeitimą. Prieš. Turime paskaičiuoti dar kartą, kas už. prieš. Atmesta. 12-12. Penkioliktasis už. Prieš. Atmestas. Trečiasis. Dėl pirmosios nebalsuojama, dėl kitos. Už. Prieš. Primta. Ekon F. Už. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Primta. Ekon F. Antroji dalis. Už

23 atkrenta. Nebalsuome. 21 atkrenta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš. Priimtas. Penktasis kompromisas už. Prieš. Priimtas. Ekon 19 už. Prieš. Atmestas. Jei gerai matau. Dar kartą. Sekretariatas abejoja dėl Ekon 19 už. Prieš. Priimta. 33 už. Prieš. Priimta. 34 už. Prieš. Priimta. 35 už. Prieš Priimta. 36 už, prieš, atmestas. 37 už, prieš, priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, priimtas. 39 už, prieš. Sakyčiau, kad buvo už. Taip, priimta. 41 už. Prieš. Dar kartą. 41 kas už. Prieš. Atmestas. Žodinis pirmasis, kas už, prieš, priimta. 3 atkrenta, atkrenta ekon septintasis. Prieš. Priimta. Septintasis kompromisas už. Prieš. Priimta. 56 už, prieš. Dar kartą už, prieš. Priimtas. 57 atkrenta. Ne? Balsuokime. 57 kas už. Prieš. Priimta. 58 atkrenta, 9 irgi 60, 8 pakeitimas, kas už. Ne, balsuojame dalimis. Yra dvi dalys. This list should include ir taip toliau. Turime balsuoti atskirai. Turėsime tris, e, at, tris balsuosime trimis dalimis. Ne, dviemis dalimis. Balsuojame dėl visos pastraipos, išskyrus vieną sakinį. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Dar kartą balsuosime dėl visos pastraipos, išskyrus with exception. Dar kartą, kas už prieš priimta. Dabar tas žymusis sakinys, kas už, kas prieš. Atmesta. Sakinys bus išbrauktas. 70. Kas už, prieš, priimta. Ekon pirmasis antroji dalis, kas už prieš priimta. Ekon antrasis antroji dalis, kas už priimta. 73 kas už prieš priimta. 74 atkrenta. 75 kas už prieš atmestas. 76 už su žodiniu pakeitimu prieš priimta. 81 už prieš priimta. Pasitikrinkime dar kartą 81 kas už prieš. Sakyčiau, kad priimtas. 77 kas už. Atkrenta. 78 kas už. Jis neatkrenta. Dėl 78 turime balsuoti. Kas už? Ne, jis vis dėlto atkrenta. 82 už. Prieš. Priimta. Trečiasis žodinis pranešėjo, kas už prieš primta. Šešioliktasis ekon atkrenta, ekon 22, ne, ne, nebalsuojame. Aštuoniasdešimtasis už prieš primta. Ekon 18 už prieš primta. 83 už prieš Priimta. 84 už. Prieš. Primta. 85 už. Prieš. Primta. 19. 9.12 atkrenta. 20 kas už. Prieš. Primta. 86 už. Prieš. Atmesta. 87 už. Prieš. Priimtas. Devintasis kompromisas už prieš. Priimtas. 91 už. Prieš. Priimta. 92 atkrenta, akon 17 už. Prieš. Priimtas. 10 kompromisas už. Prieš. Priimtas. Šimtasis pakeitimas už, prieš, primtas. Šimtas ketvirtasis už, prieš, atmestas. Šimtas pirmasis už, prieš, atmestas. Šimtas antrasis už, prieš. Paskaičiuokim, kas už dar kartą. Ne, vis dėlto 12-12 atmestas. 103 už. Prieš. Primta. 11 kompromisas už. Prieš. Primta. 55 kamal už. Prieš. Atmestas. 61. Balsuosime dalimis. Dėl pirmosios dalies, kas už. Kas už. Prieš. Priimta. Ekon 13. Už. Prieš. Priimta. 111. Už. Prieš. Atmestas. 12. Kompromisas už. Prieš Priimta. Ekon 11 už, prieš, priimta. 116 už, prieš. Neaišku, pasitikrinsime dar kartą. 116 už. Prieš. 12.12. 12. Atmestas. 117 už. prieš. Dar kartą. 12-12 atmestas. 118 už. Prieš. Atmestas. Vienareikšmiškai. 120 už. Prieš. 12-12. Dėl viso pranešimo balsuojame, kas už. Prieš vienbalsiai priimta, sveikiname pranešėją, tema nebuvo paprasta. Dabar perėsime prie ponios Kasteks pranešimų. Ar ponia pranešėja nori žodžių? Ne, tada balsuosime. Balsuosime. Pirmasis kompromisinis, kas už, prašau pakelti rankas, kas prieš, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, priimta. Septintasis pono Karin už, prieš, atmestas. Aštuntasis Albrechto už, prieš, priimta. Devintasis kas už, prieš, priimta. Trečiasis kompromisas už prieš priimtas, vienuoliktasis už prieš atmestas, ketvirtasis kompromisas už prieš priimta, aštuonioliktasis už prieš priimtas, devynioliktasis už prieš priimtas, dvidešimtasis už prieš priimtas. 21 už, prieš, priimtas. 22 už, prieš, priimtas. 23 už, prieš, priimtas. Kitas puslapis. 50, 25 atsimtas, 27 už, prieš, priimta. 28 už, prieš, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, Priimta. Šeštasis kompromisas už. Prieš. Priimtas. 33 už. Prieš. Priimtas. 34 už. Prieš. Priimta. 36 už. Prieš. Priimtas. 37 už. Prieš. Priimta. 38 už. Prieš. Priimta. 40 už. Prieš. Priimta. 7 kompromisas už prieš priimta. Dėl visos nuomonės už prieš susilaikę. Vienam susilaikius nuomonė tvirtinama. Sveikinam nuomonės referentę perėsime prie naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos saugos problemų. Ponios Lichtenberger pranešimas, ar ponia Lichtenberger norėtų pasisakyti? Noriu padėkoti visiems už paramą rengiant šį pranešimą, šią nuomonę. Aš e, tikiuosi jūsų paramos nämlich wenn es um die Umwelthaftung geht. Čia kalbama apie atsakomybę aplinkosaugos rytyje. Pirmasis pakeitimas už prieš priimta. Antrasis už prieš priimtas. Trečiasis už prieš priimtas. Pirmasis kompromisas už prieš priimta. Antrasis kompromisas už prieš priimta. Ne, vis dėlto penktasis už prieš priimtas. Antrasis kompromisas už prieš priimta. Dėl visos nuomonės, kas už prieš susilaikę. Vienbalsiai nuomonė priimta. Sveikinimai poniai Lichtenbergai. Lichtenberger. Perėsime prie teisinio pagrindo. Pone kolegė Geringer, perėsime prie jūsų darbo tvarkės punkto 21. Ačiū, ponė pirmininkė. E, teisinio pagrindo peržiūrėjimas dėl reglamento 2021-2027 2007-2004 metų įsteigiančio Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą Frontex. Atsižvelgdama į sekretoriato e, poziciją dėl to, kad keičiasi teisinės pagrindas, manau, kad tinkamų teisinių pagrindų yra tik 74 ir 77 straipsniai, 77 e, antra dalis B ir D punktai. Tai reiškia, kad reglamentą galime tvirtinti bendro sprendimo procedūros eigoje. šią savo nuomonę perdaviau sekretariatui, kad būtų galima priimti sprendimą. Ar kas nors turi pastabų? Ne. Mm, visi pritarė, kas už, prieš. Niekas susilaikusių nėra, tuomet e, pritarsime šią minčiai. 22. Panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Poniai e, Geringerdė Edenberg, man sutiksiu žodį. Ačiū, ponia pirmininkė. Turime direktyvų, pasiūlymą dėl tarybos direktyvos dėl panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šis pasiūlymas parengtas teisės tarnybų ir e, pasiūlymas susijęs su ketinimu tinkamiau tvarkyti brandolinį kūrą ir radioaktyvesias atliekas 31 ir 32 Euratomo sutarties straipsniais buvo remiamasi likščiol kaip teisiniu pagrindu. Dabar energi tiksliau pasako seniau, energetikos e, klausimai buvo reguliuojami tik pagal Euratomo sutartį, e, remiantis leks specialis principu. Dabar sutartis leidžia mums e, bendrai priimti tam tik tikras gairias ir tai yra direktyvos tikslas, tačiau prieš du metus įsigaliojo Lisabonos sutartis, kuri leidžia parlamentui kontroliuoti ir priimti bendrus sprendimus daug platesnėje klausimų srityje. Todėl aš siūlyčiau, kad mes sut pripažintume ir kitokį e, teisinį pagrindą ir Euratomo sutartis būtų tikruoju teisiniu pagrindu, todėl kad turėtume suteikti ekspertams teisę priimti sprendimus susijusius su radioaktyviosiomis atliekomis, tačiau taip pat turėtume remtis 192 Lisabonos sutarties straipsniu, pagal kurį Europos parlamentas e, turi bendro sprendimo prieimimo teisę. Aš manau, kad toks požiūris būtų tinkamas, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai labai daugeliu klausimų E, parlamentas įgavo naujų bendro sprendimo prieimimo funkcijų. Aš norėčiau, kad šioje srityje, numatant saugumo standartus, taip pat standartus skirtus aplinkai apsaugoti ir susijusius su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, manau, kad šioje srityje parlamentas taip pat turėtų turėti balso teisę. Todėl uh, Norėčiau paprašyti, kad 31 ir 32 Euratomo straipsnius pripažintume kaip teisinį pagrindą, taip pat teisiniu pagrindu turėtume pripažinti 192 Lisabono sutarties straipsnį kaip šios direktyvos e, dėl panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisinį pagrindą. Labai ačiū, ponia Geringer. Pirmiausia, kolega Lechneris, tada kolega Cvievka. Ačiū Jums. Aš pritariu e, šiam kompromisui, tačiau manau, kad e, netaip turėtume interpretuoti sutartį. 31-32 Euratomo straipsniai numato leks specialis e, principą. Nėra taip, kad šioje srityje 31-ame Euratomo straipsnėje nieko nekalbama apie aplinkosaugą. E, Europos teisingumo teismas jau yra priėmęs sprendimą e, šioje srityje ir iškyla klausimas, ar nereikėtų kreiptis į teisės tarnybą, kad ji atsakytų, ar keičiasi Euratomo ir ES sutarčių santykis įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Aš taip vienareikšmiškai situacijos nevertinčiau. Mano supratimu, šioje srityje turėtume kaip teisinio direktyvos pagrindų pripažinti tik Euratomo 31 ir 32 straipsnius. Ačiū, ponė Lichtenberger. Iš Labai ačiū. Aš ne visiškai pritariu šiai nuomonė. Mes jau du kartus diskutavome dėl teisinio pagrindo kai ir prieimėme sprendimą visai kitokį. Tais atvejais, kai bendroji apsauga, sveikatos apsauga ir visuomenės apsauga nepatenka į Euratomo straipsnius. Uh, Todėl aš manau, kad 192 sutarties straipsnis būtų tinkamas teisinis pagrindas. Manau, kad turėtume užtikrinti Europos parlamentui bendro sprendimo teisę. Ypač e, kalbant apie Černobilio atvejį, apie e, naujus standartus, apie maisto saugą, e, turime atgaivinti kai kuriuos straipsnius, jo labiau, kad ir visuomenė intensyviai diskutuoja šiais klausimais. Ir aš manau, kad kai kuriais atvejais svarbu užtikrinti ne tik ekspertinį teisingumą, tačiau ir numatyti galimybę parlamentui E, įsitraukti į teisėkuros darbus. Todėl manau, kad turėtume parengti ponios De Odenberg pasiūlymą. Ar teisės tarnyba galėtų um, pristatyti savo poziciją, reaguodama į pasisakysių mintis? Nieko neturime iš teisės tarnybos. Sekretariatas teigia, kad galutinį sprendimą galėtume primi, priimti kito mūsų posėdžio metu nes atsakingas komitetas balsuos dėl šio pasiūlymo dar po kito mūsų teisės komiteto posėdžio. Taigi, siūlyčiau sprendimą priimti kito mūsų posėdžio metu, taip ir padarysime, perkeliame šį klausimą į kitą dieną. Manau, kad tikrai būtų svarbu išklausyti teisės tarnybos nuomonę, jo labiau, kad Teisingumo teismas yra prieėmęs sprendimą šioje srityje. Gut, aber die können das ja mal erläutern beim nächsten Mal. Das ist das Einfachste. Tikiuosi, kad Teisės tarnyba e, pristatys savo poziciją kito mūsų posėdžio metu. Žingsniuosime toliau. Vėlgi e, Joanos Geringer de Ödenberg e, pranešimas dėl integruotos jūrų politikos teisinio pagrindo. Ačiū, ponė pirmininkė. Grįžtant prie buvusios temos, turiu pasakyti, kad aš skaičiau tą teisinį pagrindą ir aš žinau teisės aspektus. Ir todėl ir pateikiau savo kompromisinį pasiūlymą, pabrėždama, kad mes žinome, koks yra teisinis pagrindas, tačiau prašome teisinių pagrindų laikyti ir kitą straipsnį, tačiau na, mes neskubame, e, šį klausimą svarsysime kito mūsų posėdžio metu. Dabar. Reglamentas dėl integruotos jūrų politikos e, Aš čia nebejoju, pritariu teisės tarnybų pozicijai, todėl kad nėra būtinybės e, naudoti 74-77 straipsnių, tiksliau jo straipsnio antrajame dalimi. Reglamentu siekiama užtikrinti finansavimo galimybės žuvininkystės ir jūrų politikos srityje. Joks e, dabar minimas e, teisinės pagrindas nesusijęs su tarpvalstybiniais aspektais. Todėl, mano supratimu, e, siūlomas teis, teisės aktas turėtų būti grindžiamas 95 straipsnio pirmąją dalimi, 70 straipsnio antrąją dalimi. 175 straipsnių, 188 straipsnių, 192 straipsnių pirmąją dalimi, 194 straipsnio antrąją dalimi, ir 195 straipsnio antrąją dalimi, 100 straipsnio antrąją dalimi, 173 straipsnio trečiąją dalimi. Galime sutarti su teisės tarnybos pasiūlymu dėl teisinio pagrindo. Teisinės pagrindas tikrai yra labai solidus, todėl kad čia yra net keletas, jei ne keliolika straipsnių. Ačiū, čia beveik pusė sutarties, tačiau jei taip turi būti, tai taip lai ir būna. Ar kas nors nori žodžio? Ne, prieštaraujančių nėra, tada e, pasiūlymui pritarsime. Dabar mūsų darbo tvarkėje kitas klausimas, pono Karim e, pranešimas yra nukeltas ar ne? Taip, tuomet. Balsuosime dėl naujos redakcijos, sako sekretariatas, mes taip ir padarysime. Nesvarbu, kad pranešėjo nėra, kas už, prieš, pritarta. Tada perėsime prie ponios Lichtenberger, ar ne? Ne. Pirmiausia, perėsime prie Hagos konferencijos 28 darbo tvarkės klausimas. Sveikinu atvykusius ponus Hans Van Lo ir William Duncan iš Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos. Po to suteiksime žodį poniai Volis. Žodis pranešėjams. Ah, oui. Ah, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mums, mes labai džiaugiamės, aš, generalinis sekretorius ir ponas Dankanas, kad mus pakvietėte į komiteto posėdį, komiteto atsakingo Europos parlamente už santykius su Hagos konferencija, sprendžiančia privatinės tarptautinės teisės reikalus. Kaip puikiai žinote, 27 ES valstybės narės yra prisijungusios prie konferencijos Taip pat ir pati ES yra konferencijos šalis nuo 2007 metų balandžio pirmosios dienos. Mes džiaugiamės tokią situaciją, nes nėra tiek daug tarptautinių organizacijų, kur ES yra viena iš organizacijos šalių. Taigi, Hagos konferenciją sudaro generalinis sekretariatas, nuolatinis biuras ir jos pagrindinis tikslas visomis priemonė, priemonėmis padėti konferencijos darbui, tam, kad darbas būtų kuo galima lankstesnis. Na ir pagal atitinkamas kompetencijas e, komisija, pirmininkas arba atskiros valstybės narės pasisako. Na ir vidinė organizacija ir sprendimai, kurie yra susijęs su pačia Europos Sąjunga, būtent ES ir jos valstybės narės sprendžia tuos vidinius klausimus, ne Hagos konferencija. Pone pirmininkė, turime šiokių tokių problemų. Kad Europos balsas būtų geriau išgirstas tarptautinėje Hagos, konferen... Hagos konferencijoje, tarptautinėje organizacijoje, labai svarbu, kad visos valstybės narės dalyvautų konferencijos posėdžiuose, kad posėdžiuose būtų kalbama vienu balsu, ypatingai kai kalba eina apie svarbius klausimus, tai, yra, tai būtų labai naudinga, tai būtų labai sveikintina, tačiau Europos turtingumas ir slypi vienybėje įvairovėje ir konferencija iš, iš tikrųjų labai daug naudos gauna iš pačios ES indėlio ir iš atskirų valstybių narių indėlių. Ir kai valstybių narių vietos tuščios, neišgirstame atskirų valstybių narių balso ir tikrai tai mūsų net, netenkina. Pasisako ES, tačiau valstybės narės irgi gali pasisakyti tam, kad visas pasaulis išgirstų ir suprastų, kiek turtinga yra Europa. Hagos konferencija per pastarosius metus išaugo kaip organizacija. Ir trys pastarosios įstojusios valstybės yra iš trijų skirtingų kontinentų. Filipinai, 7, 5 milijonai gyventojų, didelė diaspora. Vasario mėnesį prisijungė Mauricijus, prisijungė Afrikos valstybė ir Kosta Rika, iš Latino Amerikos, taip pat prisijungė sausio mėnesį prie mūsų konferencijos, taigi dabar 112 narių, atsiprašau, 60, 72 valstybės. 72 valstybės. Taigi priklauso mūsų konferencijai 130 valstybių yra susijusios su mūsų konferencija kaip stebėtojos ponios ir ponai, ponė pirmininkė, aš manau, kad šis mūsų susitikimas vyksta labai tinkamu laiku, ką tik bendrų reikalų ir politikos taryba baigė savo posėdį. Ir mes rengėmės labai svarbiam susitikimui, kuris įvyks kitą savaitę, dešimties dienų susitikimas dėl Hagos pagrobimų konvencijos ir vaikų apsaugos konvencijos e, pritaikymo. Panašu, kad daug valstybių dalyvaus e, toje sesijoje, 250 delegatų atvyks į Hagą. Dėl tarybos posėdžio komisija pateikė jums naudingos informacijos apie išvadas. Mes išdalijome visas tas išvadas dviejomis kalbomis, angliškai ir prancūziškai, ir esame pasirengę sureaguoti į klausimus, jeigu jų būtų. Labai džiaugiamės, kad ES tą progą balandžio pradžioje pasirašė naujausią Hagos konvenciją, pasaulinę konvenciją dėl vaikų paramos ir kitų e, šeimos e, išlaikymo elementų. Tai yra labai svarbus, e, svarbi konvencija, kuri įkvėpė daugeliu nemažai ir ES teisės aktų. Džiaugiamės, kad ratifikavote šią konvenciją. Ir dar, ponė pirmininkė, viena pastaba dėl situacijos susijusios su pasaulinė Hagos konvencija dėl privatinės tarptautinės teisės. Turime daryti skirtumą tarp konvencijų, kurios buvo primtos iki 2000 metų ir po 2000. -ųjų. Konvencijos primtos Hagoje nuo 2000 metų numato nuostatą, pagal kurią ES, ES bendrijos prisijungia prie pačios konvencijos kartu su valstybėmis narėmis, aišku, viskas priklauso nuo vidinio kompetencijų pasiskirstimo. ES jau yra pasirašiusi dvi priemonės - 7 metų konvencija, kurią ką tik paminėjau, ir taip pat 2005 metų konvencija dėl teismo pasirinkimo susitarimų. Tai yra labai svarbios priemonės, yra tiesioginis santykis su Bruselio pirmojų reglamentu ir mes labai atidžiai sekėme pasiūlymus, kaip būtų galima pasi, pasitelkti penktųjų metų konvenciją rengiant Bruselio pirmąjį reglamentą. Na ir tikimės, kad gan greitai galėsite ratifikuoti šią priemonę. Ir gal nereiktų laukti, kol bus baigta Briuselio pirmos, pirmo reglamento peržiūra, nes na, tie du dokumentai yra susiję, tačiau ratifikavimas uh, teismo pasirinkimo konvencijos patvirtinimas, ratifikavimas yra labai svarbus techninė prasme ir nebūtinai turi baigtis darbas dėl Briuselio pirmos, pirmojo reglamento peržiūros. Prieš ratifikuojant konvenciją, ir, aišku, parlamentas čia suvaidina svarbu vaidmenį. Ir mes gerbėme jo vaidmenį. Dar viena priemonė, kuri buvo patvirtinta ES, tai yra 2007 metų protokolas dėl taikytinos teisės. Jūs buvote pirmoji šalis prisijungusi prie konvencijos, mes labai dėl to džiaugiamės. Šiek tiek situacija kitokia yra su konvencijomis, kurios buvo patvirtintos Hagoje iki 2000 metų, nes tuomet nebuvo numatyta nuostata bendrėjai pasirašyti konvencijos. Taigi yra nemažai konvencijų, 35 kur nėra galimybės ES prisijungti prie jų. Ir tai yra konvencijos, kurios yra labai svarbios ES piliečiams. Ir būtų labai pageidautina visoms, kad visos valstybės narės kartu prisijungtų prie tų priemonių. Nemažai ES valstybių narių yra pasirašusios dalį tų konvencijų, bet ne, ne, vis, ne visos pats skubiausias, aktualiausias klausimas, kurį pristatysiu. Ponas Dankanas e, apie tai kalbės plačiau. Šeštųjų metų konvencija dėl vaikų apsaugos iki praeitų metų birželio penktosios dienos ji turėjo įsigalioti visose Europos valstybėse, dėja taip nėra. Taip pat yra 2000 metų konvencija dėl suaugusiųjų apsaugos, tai irgi labai svarbi konvencija, sensta visuomenė ir turi ją pasirašyti visos valstybės, dar kitos svarbios konvencijos dokumentų įparodymų paėmimas užsienyje, tai yra ne visos ES valstybės narės tą yra padariusios. Teisė kreiptis į teismą irgi pats pavadinimas įrodo, kad konvencija yra labai svarbi, ne visos ES šalys yra pasirašiusios. Taigi mes labai prašome, kad iškilminga deklaracija, kuri buvo patvirtinta 70 metais, kad ji būtų įgyvendinta ir kad būtų paraginamos valstybės narės prisijungti prie konvencijų ir kad deklaracija sektų jau konkretesni veiksmai. Taigi, ponė pirmininkė, generalinis sekretorius pavaduotojas dabar pakomentuos detaliau keletą dalykų. Ačiū. Uh, thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė, jeigu leisite, tarsiu keletą žodžių, norėdamas pristatyti tam tikras sritis, kurias šiuo metu svarstame. Jis minėjo 1980 metų konvenciją dėl vaikų grobimo. Ši konvencija vis dar e, susilaukė naujų pasirašančių šalių per pastarosius du metus, kai kurie iš jūsų turbūt žinote, šią konvenciją pasirašė Marokas, tai buvo labai svarbus žingsnis. Tokios šalis kaip Singapūras taip pat prisijungė prie konvencijos. Yra kitų šalių, kurios E, ketina tai padaryti. Galbūt girdėjote, kad Japonija pastaruoju metu oficialiai paskelbė savo ketinimą prisijungti prie 80 metų konvencijos. Mums atrodo, kad tai yra labai svarbus žingsnis e, ir žinau, kad tai e, atitinka daugelio valstybių narių prašymus ir norus. Koreja taip pat artėja prie prisijungimo, o Rusijos federacija kas yra labai svarbu. Taip pat rengėsi prisijungti prie konvencijos. Pasiūlymas jau yra parengtas Dūmai. Kaip sakė generalinis sekretorius, kitą savaitę rengiame praktinio 80 metų konvencijos veikimo peržiūrą kartu su 96 metų vaikų apsaugos konvencija. Norėčiau pristatyti kai kurios klausimus, kurie bus aptarti. Vienas iš svarbiausių klausimų šiuose konvencijose yra tai, kai paliktas tėvas prašo gražinti vaiką. Labai dažnai sakoma, kad e, buvo smurto pasireiškimų namuose ir dėl to vaikas ir lydintis tėvas buvo e, smurto aukos. Šių klausimų sprendimas kelia sunkumų, ypač atsižvelgiant į tai, kad Hagos procedūros turi būti vykdomos labai greitai. Todėl mes aptarinėsime tai, kaip padėti teisėjams, siekiant pusiausviros tarp greito sprendimo ir taip pat tokių kaltinimų ar tokių e, prielaidų sprendimo jautriai ir protingai. Taip pat kalbėsime apie tarpininkavimą turime geros praktikos gydą tarpininkavimui pagal 80-ųjų metų konvenciją, kuris tikimės bus patvirtintas ypatingoje komisijoje. Ir mes norime, kad kuo daugiau Hagos bylų būtų išspręsta bendrų sutarimų tarp tėvų. Jau dabar apie 40 procentų visų bylų svarstamų Hagos sistemoje e, išsprendžiamos tam tikrų tokią susitarimo formą ir mes norėtume, kad e, tokių susitarimų skaičius didėtų, nes tokių šeimų ateičiai, e, santykiams tarp abiejų tėvų ir vaikų idealus atvejis yra susitarimas. Dėl 96 metų konvencijos mes e, tame sustikime taip pat aptarsim naują vadovą, kurį parengėme, kuris turėtų padėti institucijoms, teisininkams e, taikyti konvenciją. Galbūt žinote, kad mes remiamės e, rengdami šį vadovą vadovų, kuris, kurį parengė Europos Sąjunga dėl Bruselis 2 bis reglamento. Dar vienas rytis, ponia pirminkė, kurią svarstame šiuo metu ir kuri ko gero yra labai įdomi jūsų valstybėms narėms ir komiteto narėms yra visa tarptautinės rytis dėl surogatinių motinų. Ir bendrųjų reikalų e, komitete buvo primtas sprendimas, kurį priemė visi, kad Hagos konferencija turėtų suintensyvinti savo darbą, sprendžiant problemas e, susijusius tuos tarptautinius sustarimus dėl surogatinių motinų tikriausiai visi žinote, kokios yra problemos. Jos kyla iš to fakto, kad įvairios šalis labai skirtingai traktuoja e, surogatinius klausimus. Kai kurios šalis tengi ES skirtingai tai traktuoja. Jos nereglamentuoja tos situacijos. Kai kurios šalis uh, draudžia surogatinių motinų buvimą arba labai griežtai reguliuoja šį klausimą. Kai kurios šalis leidžia tokius sustarimus, kitos to neleidžia, o rezultatas yra tas, kad e, individai keliauja, vyksta į šalis ten, kur tai yra leidžiama. Ir dėl to kyla įvairiausių tarpvalstybinių teisinių problemų. Mes e, šiek tiek padirbėjome šio klausimu ir e, sekame, kaip plėtojasi teismo praktika įvairiose šalise, ES ir ne tik. Ir analizuojame tas problemas, kurios kyra, kyla asmenims tokiais atvejais. Yra netikrumas dėl vaiko statuso ir kartais dėl vaiko netgi pilietybės. Yra migracijos klausimų daugeliu atveju. Yra klausimas, kokia yra tinkama teisinė technika, nustatant vaiko ir tėvo santyki tarp to vaiko, kuris e, gimė ir tų tėvų, kurie nori jo tėvais būti. Taip pat yra klausimas dėl apsaugos ir išnaudojimo. Ir visos šalis tokių sustarimo atvejais turi būti saugomos. Vaikas visų pirma, tačiau motina, e, surogatinė motina taip pat gali būti išnaudojama aukos. O taip pat ir e, įvaikinantis tėvai taip pat yra pažeidžiamoje situacijoje kaip e, dažnai pasitaiko su tėvais, kai jie nori susilaukti vaiko ir moka daug pinigų, kad tai jiems pavyktų padaryti. Jiems, jie taip pat gali būti išnaudojami. Taigi mums atrodo, kad čia dar reikia daug nuveikti. O Hagos konferencija yra pasirengusi šio darbo imtis. Mums reikia daugiau aiškumo privatinės e, tarptautinės teisės taisyklėse susijusioje su statusu, su vaikų e, priskirimu. Turbūt reikia sukurti administracinio bendradarbiavimo sistemą, tai yra struktūras ir procedūras, kontroliuojant ar reguliuojant tai, ką galėčiau pavadinti tarptautinius e, surogatinių motinų paslaugų teikėjų, tai yra agentūros, kurios tiekia tokias paslaugas. Ir e, reikia taisyklių, kurios saugotų asmenims, asmenis, kuriems kyla kokia nors grėsmė ir reikia pasistengti užkirsti kelią netinkamą, e, galimybės netinkamai finansiškai pasinaudoti e, tokiais reiškiniais. Žinome, kad valstybių požiūris labai skirtingas. Kai kurios valstybės čia visai nenori kištis, bet jeigu galėtume įtikinti valstybės, kad nepaisant to, ar jos būtų prieš ar už tokius rogatinių mm, gimdyvių sustarimus, reikia jas įtikinti, kad yra bendras interesas reguliuoti šią sritį. Ir, vis, ir svarbiausia, yra bendras interesas saugoti asmenys, ypač vaikus toje situacijoje, nes vaikas yra visiškai nieko dėtas ir mm, nekaltas šios technologijos produktas todėl daugiausia dėmesio pirmiausia reikia skirti vaiko apsaugai. Pone pirminkė, norėčiau dar paminėti keletą kitų sričių. Kanados pasiūlymų mes taip pat galvojame analizuoti e, apsaugos orderių pripažinimo klausimą. Tai yra orderiai, kai yra šeimos smurto atvejai ir e, tėvas vienoje šalyje gauna orderį, kuris reikalauja, e, kad kitas e, tėvas paliktų šeimos namus ir nesiartintų prie jų. Privatinės tarptautinės teisės problema yra ta, kad kas vyksta, kai tos šeimos keliauja, kai auka persikelia į kitą jurisdikciją ir toliau turi naudotis apsaugą pagal pradinį apsaugos orderį. Taigi mes analizuojame klausimą, kaip spręsti tarptautinio pripažinimo klausimą. Tai nėra lengvas klausimas, nes įstatymai e, šioje srityje dažnai e, apima civilinius įstatymus ir baudžiamos įstatymus, tačiau tokia yra realybė, ją reikia spręsti Dar įvaikinimo šalies klausimas įdomus jums, jūsų komitetui, yra 80 šalių, kurios yra pasirašysios 93 metų Hagos konvenciją ir dabar pagrindinis darbas su šią konvenciją yra teikti techninę paramą ir mokymo paramą, ypač, toms, ypač kilmės šalies, kilmės šalims, pavyzdžiui, Kambodžai, Gvatemalai, kur dirbame jau kurį laiką. Haitis, yra kita šalis, yra komplikuotų valstybių ir jums reikia ilgalaikio dėmesio. Didžiausia problema yra gauti finansavimą, kad galėtume šį darbą dirbti. Šio darbo objektai yra nuvykti į tą šalį, sukurti tokią įvaikinimo sistemą, kuri būtų etiška, kad būtų daugiausia dėmesio skiriama vaiko interesui, e, interesams, o ne finansiniai naudai. Bet taip pat reikia ir įvaikinantiems e, užtikrinti tam tikrą komfortą, nes jie taip pat yra suinteresuoti tuo, kad ta sistema, įvaikinimo sistema būtų švari, e, sąžininga. Tai yra sritis reikalaujanti daug darbo ir mums iš tikrųjų reikia daugiau išteklių. Labai ačiū, pane Prinkė. Labai ačiū Jums abiems už Jūsų išsamius pranešimus. Dajana dabar. Much, ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Van Lūn ir ponui Dankanui už tai, kad papasakojo apie tą darbą, kurį atlieka Hagos konferencija daug, daugelįje labai jautrių sričių, kurios yra aktualios daugeliu piliečių. Malonu girdėti, malonu, kad priminite mums apie savo darbą ir ta parama, kurią Hagos konferencija teikia tam, kad tos konvencijos deramai veiktų žmonių e, labui. Ta parama, kurią teikia Hagos konvencijos sistema, yra labai svarbi Ir aš manau, kad galbūt mums, ponė pirmininkė, kaip komitetui ir reiktų aiškiai, aš suprantu, kad valstybės narės ir pačios supranta, bet dar aiškiau joms pasakyti, kaip svarbu pasirašyti tas konvencijas, kurios buvo priimtos iki 2000 metų, kurios nėra uh, galiojančios visose, visoje Europos Sąjungoje, pasirūpinti, kad valstybės narės jas pasirašytų ir nebūtų įviliotos tik tai į dvišalių susitarimus su trečiosiomis šalimis, nes tie dvišaliai susitarimai, nors gali atrodyti gundantis variantas e, iš pirmo žvilgsnio, bet tuose susitarimuose nebus tos atidžios individualios paramos, kurią jūs galite teikti trečio, trečiosioms valstybėms ir uh, E, kit, kit, kitais klausimais tam, kad ten tinkamai veiktų sistemos visų piliečių labui. Taigi, ponė pirmininkė, išklausiusi to, kas šiandieną buvo pasakyta, man kilo mintis, ar nebūtų tinkama šiam komitetui parengti rezoliuciją, kurioje paremtumėme tuos klausimus, kurie šiandieną buvo iškelti ir padrasintumėme valstybės narės pasirašyti ankstesnės konvencijas. Taip pat atsižvelgiant į sudėtingą finansavimo klausimą, šį beitą būtų galima padaryti. Aš manau, būtų gal tikrai tinkamiausias variantas išsakyti paramą. Taip pat norėčiau paliesti ir keletas ryčių, kalbant apie darbą ateityje, surogatinė motinystė, čia yra labai įdomus klausimas, tačiau ir apsaugos orderio ir būtinio smurto. Vis dažniau pastaruoju metu daugelį valstybių narių matome, kad kyla problemų ne, ne, vien, to, ne, ne vien dėl tradicinio būtinio smurto, bet dėl garb, smurto dėl garbės, kas aktualu ir vyrams, ir moterims. Ir man būtų įdomu sužinoti, ar apsaugos orderių būtų galima kažkaip pasirūpinti šiuo, šią problemą, nes ši problema tampa labai aktuali daugelį valstybių narių ir pozicija yra ta pati. Žmonės iš trečiosios valstybės atvažiuoja Europos Sąjungą ir čia kyla problemų, kurias reikia išspręsti, reikalingi orderiai, kuriuos reikia pripažinti. Taigi būtų įdomu išklausyti jūsų minčių apie tai. Taip pat, tikriausiai, kaip žinote, buvau labai atidži stebėtoja tai, sprendimų projekto. Atidži stebėtoja, džiaugiuosi, kad vėl darbo atvarkėtas klausimas atsirado. Tam tikrą prasme, tam labai pritariu, tačiau neturime būti perdėm optimistiški ir mielai išklausyčiau jūsų vertinimų, kaip jūs manote, kas įvyks su ta naujaja iniciatyva. Ir dar viena mums aktuali tem, temas rytis yra užsienio teisė, kaip su jie elgtis ES. Man įdomu, kaip jūsų manimų vyks diskusijos apie tai ir Hagos konferencijoje. Taigi, dar kartą ačiū Jums labai už pateiktą informaciją. Ačiū Jums už Jūsų atliekamą darbą ir, kaip sakiau, ponė pirmininkė, galbūt surasime galimybių parengti rezoliuciją ir paremti tuos e, darbus, kuriuos atlieka Hagos konferencija. Ačiū. Ir dar pridursiu, tai mums irgi padėtų kai mes e, parlamentas dalyvausime Hagos konferencijos posėdžiuose, mes irgi aiškiai tuo metu turėtumėme, aiškinę tokią, aiškę turėtumėme Europos parlamento poziciją, ją lyginant su ES pozicija. Ačiū. Manau, rezoliucijos idėja bus apsvarstyta kito koordinatorių posėdžio metu. Gal galime pateikti ir žodinį klausimą, nes tai būtų galbūt paprasčiau. Mums tai nieko nekainuos. Pone Lichtenberger. Yeah. Labai ačiū už pranešimą. Tikrai įspūdinga, galvojant, kokie darbai, kokie sunkus darbai jau yra nuveikti. Noriu aptarti keletą detalių. Aš pritariu beje kolegijai dėl ateities darbų. Įdomu buvo tai, kad pavyzdžiui vaiko įsivaikinimo atveju atsiprašau, vaiko grobimo atveju iškyla Manau, kad ši, pro, šis rytis yra problemiška ir, man atrodo, būtų gerai laikytis konvencijos nuostatų. Įdomu, kokia jūsų nuomonė. turėtume reaguoti į besikeičiančias aplinkybės. Dėl pakaitinės ar surogatinės motinystės taip, čia tikrai yra problema, tame tarpe ir kalbant apie teisinės e, apibrieštis, teisinę terminologiją. Likščiau aš tikrai neturiu recepto, kaip galėtume tą sritį sureguliuoti. Tikriausia, turime nepamiršti to tikslo, kad uh, surogatinės motinystės susitarimai nebūtų prievartinio pobūdžio, negalima daryti jokio spaudimo. Gerai, kad jau turime puikių pavyzdžių, kaip pavyzdžiui Austrijos praktika. Manau, kad galėtume stengtis šią sritį um, suvienodinti tarptautiniu lygmeniu. Ir turėtume ieškoti tokios procedūros, kuri pasiteisintų. Turėtume stengtis vengti konfliktų, galbūt sustoti, pamastyti. Tačiau, kaip jau sakiau, kadangi Dūmoje jau vyksta diskusijos, turėtume stengti, stengtis, kad išvengtume bet kokių nesustarimų. Ponas Hefner. Aš pritariu anksčiau kalbėjusiems. Taip pat noriu pabrėžti, kad Hagos konferencijos veikla yra labai vertinga, jo labiau, kad jie vyksta, darbai vyksta ne tik tarptautiniai, nuolatinėje, tačiau ir tarp kultūrinėje aplinkoje. Mes kaip Europos Sąjunga esame labai priklausomi nuo Hagos konferencijos darbų ir turime kurti bendrą teisinę praktiką, Aš noriu paklausti, jūs pateikėte labai įdomią statistinę medžiagą, grafikus. E, turiu pasakyti, kad aš e, visai net nežinau e, tų daugelio konvencijų turinio. Manau, kad čia šią informaciją reikia dar kartą ramiai išanalizuoti. Tačiau man iš, iškilo klausimas, kodėl tiek daug konvencijų vis dar yra ar buvo neratifikuotos. Čia jos yra pažymėtos žvaigždelėmis ir, pavyzdžiui, įvaikinimo klausimų konvencija nebuvo ratifikuota jokioje valstybėje narėje. Čia parašyta, kad vyksta denonsavimo procedūra, tai reiškia, kad jo valstybės narės netgi nepasirengusios šios konvencijos ratifikuoti. Yra konvencijų, kurios yra ratifikuotos ne valstybių narių, ratifikuotos tik keleto valstybių narių. Taip pat keista, kad pavyzdžiui yra tokių dalyvių kaip ar Filipinai arba, pavyzdžiui, Malazija, kuri apskritai nei vienos konvencijos neratifikavo. Gal jūs galėtumėte išaiškinti, kodėl taip yra? Ačiū. Ponui Van Lun ir ponui Dankan žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasakyti, kad esame dėkingi už jūsų išsakytą paramą mūsų darbui. Tai mus tikrai drąsna. Atsakysiu keletą klausimų ir ponas Dankanas atsakys kitus. Pona Volis kalbėjo apie mūsų darbą e, teismų sprendimų klausimais. Ji buvo atvykusi į Hagą prieš maždaug dešimt metų, kai mes ambicingai siekiame Briuselio reglamento pasauliniu mastu galų gale tai pasirodė visas per, visa per sunki užduotis ir mums teko sumažinti priemonės taikymos ryties apimti. Tai tapo teismų konvencijos pagrindu, tai yra gyvybiškai salus e, dokumentas ir ateitie mes sieksime, kad ta konvencija imtų galioti kuo plačiau, nes be New Yorko konvencijos daugiau nėra nieko, kas užtikrintų pasaulinių mastų teismų sprendimų pripažinimą. Taigi teismo pasirinkimo konvencija yra pirmasis žingsnis. Darbas vyksta įvairiose šalise, įskaitant Junktinės valstijas, Australiją ir kitur, siekiant pasistumėti į priekį ir mes manome, kad yra galimybių, kad konvencija įsigalėtų ir todėl aš norėčiau paraginti ES ir toliau dėti pastangas, kad konvencija e, įsigaliotų Europos Sąjungoje. Buvo priimtas sprendimas, kalbant labai atsargiai, e, atnaujinti darbą dėl platesnio projekto. Ir priežastis yra ta, kad pasaulis plėtojasi, ekonominės veiklos e, traukos centras juda į rytus ir dabar pats laikas pasistengti kažką pasiekti ir šioje srityje. Aš manau, kad neturime siekti per daug, nes vienbalsiai sutarti dėl tiesioginių jurisdikcijos pagrindų pasauliniu mastu pasirodė yra labai sunku. Galbūt saugiau būtų pirmiausia kalbėti apie sprendimų prieimimą ir vykdymą. Reikėtų nustatyti kriterijus, kuomet e, sprendimai turėtų būti pripažįstami ir vykdomi. Tai jau būtų svarbus žingsnis į priekį. Į priekį. Jeigu padarytume tai, tai ko gero galėtume po to e, galėtume spręsti ir tam tikrus susijusius klausimus, e, less pendants ir jurisdikcijų konflikto klausimus ir panašiai. Tačiau šis darbas dar turi prasidėti, mes turime rasti išteklių, užbaigti tą darbą per keletą e, metų. Dėl užsienio teisės. Nuolatinis biuras e, su valstybių narių parama rengia ekspertų posėdžius ir siekiant e, užsienio teisės vieningumo, vieningo traktavimo įvairiose valstybėse yra sudėtinga. Tačiau piliečiams užtikrinti prieigą prie užsienio teisės teismų, notarų ir gauti informaciją apie užsienio teisę yra taip pat labai svarbu. Ir pateikėme pasiūlymą iš trijų dalių, kad dabar e, ateities priemonė, pavyzdžiui, kaip Londono konvenciją, kurie jau, kurie jau yra 50 metų, e, tvarkytų prašymus pateikimus iš vienos šalies teisėjo, perdodant tą prašymą kitos šalies teisėjai. Tačiau taip pat turėtų būti ir numatytas skyrius dėl e, teikti informaciją, prieinamą informaciją iš interneto, nes yra daug informacijos šaltinių įvairiose šalise, tokia priemonė galėtų, galėtų pateikti bendrus kriterijus dėl, pavyzdžiui, vertimų teisingumo ar na, informacijos atitikimo, jos naujumo klausimų ir taip pat dėl galimybių teisėjams konsultuotis su ekspertų tinklu kuomet nepakanka pateikti atsakymą ir klausimą ir gauti atsakymą iš kito teisėjo, tačiau kai reikia dialogo, aiškinantis tam tikrus klausimus, tai yra geros idėjos, tačiau kol kas dėja nėra bendro sutarimo dėl to, kad tai būtų svarstoma artimiausia ateityje. Praktinis klausimas, kuris buvo iškeltas, kaip skaityti kokį nors dokumentą. Klausimas, kodėl tam tikros konvencijos neratifikuojamos tam tikrų šalių. Galima e, tai e, traktuoti dviejopai. Vienoje pusėje patiktos valstybės narės prisijungusios prie konvencijų prašymų pateikta daugiau, daug. Ir mes nesame tokioje padėtyje kaip ES, kai priimtas reglamentas ir jis taikomas visose valstybės narėse. E, mūsų atveju visų šalių parlamentai turi konvencijas svarstyti ir valstybės matome, kai kurios yra padariusios daug pažangos, kitos dar darbuojasi. Tačiau vidutiniškai per metus ratifikuojama 20-25 konvencijos. Ir tas e, tempas greitėja. Taip pat reikia sprastyti, kad kai kurios konvencijos e, buvo keistos kitų konvencijų. Kalbėjome, minėjote 65 metų įvaikinimo konvenciją, ji nebegalioja, nes ją pakeitė kita. Tai yra 33 konvencija, kuri ratifikuota tiek valstybių narių, tiek nevalstybių narių. Pavyzdžiui, mes nesitikime, kad daug šalių ratifikuos E, nepilnamečio apsaugos konvencija, nes yra naujesnė 26 metų konvencija numeris 34, kuri turi pakeisti senąją konvenciją. Galiu patikinti Jūs, kad daug kas vyksta įvairiose šalyse, o mūsų darbo žinomas, žinomas aš penktadienį buvau tarptautinėme forume Sankt Peterburgė, kur dalyvavo pats e, prezidentas Medvedevas, e, kuris pareiškė apie savo įsipareigojimus dirbti su Hagos konvencija, su Hagos procesu. Ir e, Dūmoje svarstama, pavyzdžiui, vaikų grobimo konvencija. Ar aš mesame patenkinti ratifikavimo tempu? Žinoma, ne. Tačiau jeigu pažvelgsime į pastarosius dešimt metų, pažanga yra tikrai žymi, o šalių skaičių susijusių su Hagos konferencija žymiai padidėjo. Daugiau kaip 50 procentų padidėjo šalių skaičius nuo 2000 metų. Tačiau, kaip sakė ponia Uolis, visą tai priklauso nuo paramos iš sekretariato ir valstybių narių institucijų tikiuosi, kad atsakiau jūs klausimus. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai pasakysiu, kad dvišaliai susitarimai, ypatingai turintomenėje Rusijos federacija, buvo iškeltas šis klausimas. Mes irgi pritarėme tai susirūpinimą keliančiai problemai ir kalbame su rusais ne vien tik tai dėl pagrobimų konvencijos, bet ir dėl tarpvalstybinio įvaikinimo konvencijos, kur rusai nors yra pasirašę tą konvenciją, jos nėra dar ratifikavę. Ir panašu, kad yra linkę labiau, mieliau pasirinkti dvišalės dėrybas. Jie teigia, kad galima geriau parengti bendradarbiavimo sistemą, kai vyksta dvišalis dėrybos su valstybė nare. Mes jiems e, pasakome apie tai, kad tai susijęs tam tikrais sunkumais, jeigu nesi Hagos konvencijos narys, nesi tarptautinės bendruomenės narys, bendruomenės, kuri yra susijusi, kuri linkusi pritarti gerai praktikai, teisiniai praktikai ir taip pat nesusilauki paramos iš valstybių narių, institucijų atitinkamų tinklo, taip pat e, neveiksminga yra dėrėti su kiekviena valstybė nare. Dėl kiekvieno susitarimo tai yra neveiksmingas būdas, kyla įvairių sunkumų praktikams. Na ir pavyzdžiui, grobimų konvencija. Čia kyla tolesnių problemų dažnai. Bylos yra susijusios su daugiau nei dviem valstybėm, dėl to daugia šalis požiūris yra kur kas parankiau. Dar vienas dalykas, kurį akcentuojame Rusijos federacijai, yra tai, kad mūsų konvencijos gali dažnai papildyti, pavyzdžiui, įvaikinimų konvenciją, jeigu jie nori didesnės apsaugos savo vaikams tarp, tarp valstybinių, tarptautinių įvaikinimų atveju, tas yra įmanoma priimant konvenciją. Uh, Taip yra ir su 80 metų konvencija dėl vaikų grobimo ir puikus pavyzdys tos priemonės, kuri regionių lygmenių padėjo geriau veikti tai konvencijai, yra jūsų reglamentas, Briuselis 2 bis reglamentas. Taigi aš manau, kad tie argumentai kaip ir po trupučiuką yra išgirstami, tačiau nėra lengva juos įtikinti. Uh, Dabar dėl to klausimo, kuris buvo iškeltas, kodėl kai kurios valstybės nėra įtrauktos į ratifikavusių valstybių sąrašą. Tiesa, kad kai kurios Hagos konvencijos yra mažiau žinomos tam tikrose pasaulio vietose, lyginant su kitomis vietomis, pažiūrėjau, musulmoniškose valstybėse, kur mes jau eilę metų dirbame per tą taip vadinamąjį multiprocesą, tam, kad e, užmėgstumėme dialogą tarp Hagos valstybių ir musulmoniškųjų šalių, ypatingai turint omenyje sudėtingus tarp valstybinius šeimos reikalus. Jūs Azijos regioną minėjote konkrečiai Filipinus ir mes prieš keletą metų pradėjome regionės konferencijas renkti tam, kad tų Azijos ramio vandenino valstybių dėmesį atkreiptumėme į Hagos konvencijos privalumus, konferencijos privalumus ir Maniloje vyks regioninė konferencija gan greitai, Filipinuose. Taigi darome, ką, ką išmanydami ir dar vienas rytis, kur konvencijos nėra labai gerai žinomos, yra Pietų Afrikos valstybės bandome to regiono šalims padėti, kad Hagos konferencija gali iš tiesų atnešti daug naudos ir gan sėkmingai mums um, kartais pavyksta tą padaryti. Ačiū. Labai ačiū. Buvo tikrai įdomu jūsų klausytis. Kito koordinatorių posėdžio metu mes e, sutarsime, ar rengsime rezoliuciją. Linkiu pranešėjams gero kelio namo. Dabar perėsime prie 11 darbo atvarkės e, klausimo ES oficialiojo lydinio elektroninės versijos paskelbimas. Pranešimą rengia kolegas Žiobro. Žodis jam. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamos kolegės ir kolegos. Reglamentu siekiama e, reglamentuoti ES oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimą internete. Turime susitarti dėl teisinio pagrindo. Kaip jūs žinote, dabar beveik niekas nesinaudoja oficialiojo leidinio popierinę versiją, visi naudojasi, beveik visi naudojasi elektroninę versiją, e, tačiau elektroninė versija neturi autentiško oficialiojo dokumento vertės. Jei reikalingas autentiškas dokumentas, reikalingas e, dokumentas popierinė forma situacija turi keistis. Turime siekti naudos visiems. Aš norėčiau pasidalinti savo mintimis su kolegėmis ir kolegomis. Kaip jau minėjau, dabar vienintelį pridėtinė vertė e, naudojantis ES oficialiojo leidinio publikacijų elektroninė versija yra informacija. E, tačiau aš manau, kad e, turėtume taikyti platesnio užmojo požiūrį, turėtume supaprastinti mūsų piliečiams prieigą prie um, oficialiojo leidinio publikacijų ir elektroninės publikacijos turėtų turėti tą patį teisinį statusą. Manau, kad su didžiausiu pasitenkinimu galėtume pritarti komisijos pasiūlymui. Tiesa, kol kas pasiūlymas yra dar kūrimo pradžios fazėje turime tarybos e, reglamentą, pagal kurį popierinės e, oficialiojo leidinio versijos turės tik informavimo funkciją. Tuo tarpu elektroninė um, oficialiojo leidinio versija uh, turės kitokį teisinį statusą, bus autentiškas dokumentas. Euroleks dabar jau galima rasti daug dokumentų. Tai reiškia, kad mes tarsi apverčiame um, elektroninės versijos ir popierinės versijos um, e, santyki. Teisingumo teismas Komaliuks e, atveju pabrėžė, kad internete publikuoti teisiniai tekstai neturi teisinės galios. Taigi dabar sulaukime reglamento pasiūlymo, kuriuo siekiama pakeisti tą keistą situaciją. Yra numatyta, kad elektroninė ES oficialiojo leidinio versija turės e, teisinį statusą, bus naudojamas elektroniniu e, parašu, bus galima pasitikėti uh, elektroninių publikacijų turiniu. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad taip pat yra numatytas e, elektroninės versijos paskelbimas ir e, kitiems vartotojams. E, jei elektroninę e, formą paskelbtas dokumentas pasirodys e, nereikalingas, bus galima jį paskelbti popirinėme variante. Taip pat yra numatytos tam, galimy, tam tikri atvejai, kaip reikės elgtis, jei įvyks kokios nors uh, techninio pobūdžio avarijos yra numatyti tam tikri saugikliai, kad niekas negalėtų piknaudžiauti elektroninę versiją. Manau, kad reglament metu siekiama užtikrinti tinkamą teisinį saugumą ir kuo geresnę prieigą prie informacijos mūsų piliečiams. Sutartis dėl ES veikimo jos 352 straipsnis yra teisinės pagrindas šiam reglamentui. Ir noriu padėkoti sekretariatui už e, tai, kad jis atkreipė dėmesį į galimas abejonės dėl teisinio pagrindo. Aš noriu pasidalinti e, savo mintimis dėl teisinio pagrindo. Aišku, Turime 297 straipsnį, kuriame numatyta būtinybė skelbti dokumentus ES oficialiame leidinyje. Tačiau šiame straipsnėje nieko nekalbama apie ES oficialiojo leidinio formą. Mano supratimu, negalime šio straipsnio vertinti kaip tinkamo teisinio pagrindo reglamentui. Įvairių pokalbių metu kai rengiau e, šią nuomonę, buvo siūloma pasinaudoti 15 straipsniu, kuriame numatoma prieiga prie dokumentų, pirmiausia, teisėkuros dokumentų, pavyzdžiui, posėdžių scenogramų, nuomonių, ekspertų išvadų. Mano supratimu, šis straipsnis numato specifinius atvejus, tačiau jis neapima teisės aktų, kuriuos privalu skelbti. Todėl aš manau, aišku, mes galime dar diskutuoti šio klausimu. Taigi, mano supratimu, komisija ir taryba turėtų naudotis 352 straipsniu, tai yra lankstumo išlyga. Šis straipsnis numato galimybę ir siekiant bendrų ES tikslų ir kai nėra kito teisinio pagrindo, siekti bendrų ES tikslų remiantis šio straipsnio. Norint ES oficialųjį leidinį skelbti elektroninėje erdvėje, privalu pagal šį straipsnį priimti reglamentą, todėl kad nėra jokių kitų teisės aktų galinčių tinkamai reglamentuoti uh, šio leidinio skelbimą elektroninėje erdvėje. Pirmininkaujančios Vengrijos atstovai jau atkreipė e, dėmesį į šio reglamento svarbą. Vengrija siekė kad dėl reglamento būtų susitarta dar birželį ir jei mes sutiktume su tuo darbų tempu, tai turėtume balsuoti dėl nuomonės mūsų birželio posėdyje. Tuomet e, birželio minisesijoje būtų galima balsuoti plenarinėme posėdyje. Aš manau, kad e, šis pasiūlymas nėra uždėlstas pasiūlymas ir aš nemanau, kad e, dėl šio reglamento pasiūlymo kyla kontraversiškų minčių, tačiau aš manau, kad būtų protinga dar padiskutuoti, aišku, galima dirbti ir labai greitai. Dėl paties e, reglamento. Ir e, pirmiausia, turime turėti omenyje, kad yra išplečiamos piliečių teisės, suteikiant jiems galimybę naudotis elektroninę ES oficialiojo leidinio versiją ir tą versiją naudotis kaip teisinį e, statusą turinčiais dokumentais. Manau, kad tai yra labai naudinga mūsų piliečiams, todėl kad jie nemokamai turės prieigą prie autentiškų teisės aktų. Ačiū. Labai ačiū už išsamų išaiškinimą, kolega Mesalės. Mint az Európai Néppárt árnyék jelentéstevője ebben a kérdésben, ebben a jelentésben üdv... EPP frakciós vardu Norėčiau padėkoti Vengrijos e, iniciatyvą. Taip pat pritariu kolegos Zobro strategijai ir jo mintims. Aš manau, kad e, šis klausimas yra labai svarbus. Dar nuo 98 metų galime naudotis ir ES oficialiojo leidinio elektroninę versiją. Iš ties vis mažiau žmonių naudojasi e, popierinę šio leidinio formą ir aš manau, kad e, šią sritį turime tikrai sureglamentuoti, kurdama didesnį teisinį saugumą. Ir tai padaryti mums pasiseks, jei laikysime kolegos pristatytos strategijos. Manau, kad tokiu būdu žengtume labai didelį žingsnį mūsų piliečių labui, sukurdami e, didesnį teisinį saugumą. Sutaupytume ir pinigų, jei šių dokumentų nereikės e, būtinai turėti popierinėje versijoje. Manau, kad tokiu būdu supaprastės daugelio mūsų piliečių kasdienybė, e, supaprastės ir įmonių veikla, nekalbant jau apie tai, kad vis daugiau piliečių domisi, kaip vyksta darbai ES institucijose. Mes e, tokiu būdu galėsime ir propaguoti savo darbus. E, mūsų veikla paprastiems piliečiams e, taps daug aiškesnė. Skaitmeninė darbo tvarkė taip pat numato panašius skaitmeninimo tikslus, todėl um, ir šioje srityje žengtume didelį žingsnį į priekį. Aš pritariu kolegai Sobro, kuris mano, kad neturėtume keisti teisinio pagrindo, tai yra 352 straipsnio. Taip pat manau, kad galėtume pasinaudoti e, greit greitojo sprendimo prieimimo procedūrą. Mano supratimu, tai to norėtų ir mūsų piliečiai. Kalbant apie tą greitąją procedūrą, susidurėme su mažytė problema. Todėl, kad nuomonę teikiantys komitetai jau informavo mus, kad teiks savo nuomonę tiek AFKO, tiek LIBE komitetas. Pone, pone Lechner galbūt išaiškint situaciją. Äh, Ačiū. Dėl turinio nekalbėsiu nieko, todėl kad e, vienaip ar kitaip šį reglamentą visi paremsime. Mes gyvename jau 21 amžiuje. O paprieštarauti norėčiau dėl kai kurių argumentų susijusių su teisiniu pagrindu. Mano supratimu, e, jau pats pranešėjas užsiminė apie tai, kad netokia paprasta jau tas teisinė situacija. 352 straipsnis yra aiškiai suprantamas, tačiau mes kaip um, Europos parlamento nariai turime nutarti, ar mes tik pritarėme, ar bendrai priimame sprendimą. Todėl aš siūlyčiau neskubėti, aš siūlyčiau pasikonsultuoti su savo teisės tarnyba. Man trūksta aiškesnio pagrindimo, kodėl teisinio pagrindo turėtume laikyti 352 sutarties dėl ES veikimo straipsnį. E, suprantu, kad pirmininkaujantį Vengriją norėtų dar savo pirmininkavimo laikotarpiu baigti diskusijas dėl šio reglamento pasiūlymų, tačiau aš manau, kad aiškumas čia yra svarbesnis. Hefner. Ačiū. Mano nuomonė e, panaši kaip ir kolegės Riegner. Dėl turinio taip pat e, daug nekalbėsiu, jis labai aiškus. Turime pereiti prie elektroninės e, oficialiojo leidinio versijos. Aš jau tik džiaugiuosi tomis išlaidomis, kurių nebepatirsime, kai perėsime prie tos moderniosios publikavimo formos. Manau, kad pasiūlymas yra labai geras e, ir turime jį paremti. Tačiau dėl teisinio pagrindo tikrai abejočiau. Manau, kad galime labai greitai susitarti, ar galėtume greitai susitarti, jei e, būtų pasiūlytas kitas teisinis pagrindas. Vakar AFKO e, komitete, ten aš esu koordinatorius, e, vyko diskusijos šią temą ir AFKO vienbalsiai nutarė prieštarauti, kad šis pasiūlymas būtų svarstamas e, pagreitinta tvarka. Tai būtų pirmas kartas e, įsigaliojus e, Lisabono sutarčiai, kad mes e, primdami teisės aktą pasinaudotume 352 straipsnių kaip teisiniu pagrindu. Aš manau, kad 352 straipsnėje yra numatytas vietai kitas atvejis. Buvo kalbėta apie, um, apie 97 straipsnį, apie 15 straipsnį taip pat buvo kalbėta, prieiga prie dokumentų. Turime stengtis, kad parlamentas taip pat būtų tinkamai integruotas 352 straipsnis būtų netinkamas pasirinkimas ir tai yra vienintelė priežastis, kodėl AFKO komitetas paprieštaravo e, pagreitintai procedūrai. Mūsų komitetas pasisako ir aš taip pat pasisako už kitą teisinį pagrindą. Kolega Stojanovas. Благодаря, господин председателю. Аз честно казвам не мога... Ačiū, pane pirminkė. Tiesą sakant, nelabai gerai suprantu, kokia čia yra problema. Vienaip ar kitaip elektroninė versija turėtų atspindėti tai, kas yra pateikta popierinėje versijoje vienas prie vieno. Ir aš nesuprantu, kokia yra problema. Kodėl elektroninė versija turėtų turėti teisinę galę. Jeigu padarau popierinės versijos kopiją, kopijavimo aparatu ir teigiu, kad ta kopija negali būti naudota, tai pranešėjas sako, kad problema būtų ta, kad elektroninės versijos negalima būtų panaudoti. Jeigu Reikia, juk norint remtis e, kaip šaltiniu, reikia remtis oficialaus leidinio numeriu, o ne e, internetiniu adresu. Kitas klausimas, kuris gali kelti problemų, tai yra tai, kad oficialusis leidinys egzistuoja tik tai dėl vienos priežasties, tai yra ES teisės aktų skelbimui jeigu popierinė ir elektroninė versijos nėra skelbiamos tą pačią dieną, tuomet e, gali kilti problema dėl teisės akto įsigaliojimo datos. Būtina nurodyti, kuri leidinio versija galioja, kai kalbama apie teisės akto įsigaliojimą pranešėjas sako, kad jeigu negalima pasiekti tinklavietės daugiau negu vieną dieną, tuomet galioja popierinė versija. Mano nuomonė, tai gali kelti problemų dėl tam tikrų teisės aktų įsigaliojimo, todėl būtina labai kruopšiai pagalvoti, ar tai yra būtina. Nes, kaip jau sakiau pačioje pradžioje, elektroninė versija yra tiesiog kopija. O priskirti tokią svarbą šiam klausimui atrodo man bereikalinga. Be to aš susipažinau Norėčiau susipažinti su pranešimu detaliau, jeigu pasakytumėte, kad, kuomet, kokia yra pakeitimų patikimo data galutinė. Ačiū, kolegė Tain. Er Norėčiau paprieštarauti, kad visai neveltai daugelis valstybių narių tik spausdintą versiją laiko oficialią versiją, todėl kad vis susidurėme su problemomis elektroninėje versijoje. Štai kodėl teisinį statusą turi tik popierinė leidinio formą. Manau, kad svarbiausia yra žinoti, kada kas įsigali. Tai reikalinga teisiniam saugumui. Tuo tarpu, jei dabar kyla neiškumų dėl teisinio pagrindo ir jei kalbama apie tai, kad elektroninė forma taps e, teisinį statusą turinčių dokumentų, tai aš jau dabar matau, kad tikrai bus daug atvejų, kai bus pasitelkiamos teisinės gynybos priemonės, todėl kad bus e, apeliuojama į tai, kad vienur ar kitur dar nepasirodė elektroninė versija. Aš esu Alda šešėlinė pranešėja ir noriu taip pat paprieštarauti pagreitintos procedūros idėjai. Manau, kad e, teisinis pagrindas iš, iš ties yra vienas svarbiausių dalykų, turime dar kartą jį patikrinti. Aišku, skaitmeninė um, darbo atvarkė numato, kad 2013 metais du trešdaliai visų gyventojų jau turės prieigą prie interneto. Tačiau, jei pažvelgsime, kokiu tempu e, žengiama į priekį įgyvendinant skaitmeninės darbo atvarkės tikslus, tai aš pasakysiu, kad pavyzdžiui Vokietijoje tik, tik 70 procentų visų žmonių turi prieigą prie interneto, netgi um, ne visose įmonėse yra internetas, o 30 procentų visų gyventojų netgi neturėtų jokios galimybės um, susipažinti su elektroninė šio leidinio forma. Taip pat paprieštarausiu anksčiau kalbėjusiems, pabrėždama, kad mes Vokietijoje Vokietijoje e, daugelį metų kovojome dėl to, kokią dokumento versiją reikėtų naudotis. O kas, jeigu, pavyzdžiui, dings elektra arba neįsijungs kompiuteris? Manau, kad susidursime su tokiomis problemomis kaip būtinybė kažkokiose kitose laikmenuose išsaugoti tuos elektroninius dokumentus, kad e, ypatingai situacijai susikloščius vis dėlto būtų galima pasinaudoti um, elektroninę leidinio formą. Aišku, aš nepasisakau už tai, kad reikėtų um, laikytis įsikandus tik senosios idėjos, tačiau turime nuodugniai padiskutuoti šią temą. Ačiū, panašu, kad dėl 352 straipsnio nebus susitarta pirmininkaujant Vengrijai. Teisingumo teismas prieimė sprendimą, kuriuo remiantis 352 straipsnį galima naudoti tuo met, jei e, nutarimas e, ar sprendimas priimamas vienbalsiai. Tuo tarpu aš e, galiu pasakyti, kad Vokietijoje labai sudėtinga yra susitarti ir nemanau, kad mums pavyks paskubinti šio pasiūlymo nagrinėjimą kolega Stojanev dar kartą. Trumpai labai, ponė pirmininkė, norėčiau paklausti ponios Stein. Tiksliau pasakyti jai, kad ji nesuprato manęs. Ji tiesiog patvirtino tai, ką aš pats pasakiau. Mūsų nuomonė, kaip suprantu, su tam pačiu. Tai reiškia įprasta procedūra. Pranešimo mes net dar neturim. Pirmiausia, turėtume jo sulaukti. Ponui pranešiai dar kartą žodis. Labai ačiū. E, panašu, kad e, diskusija buvo reikalinga, nes daugelis kalbėjusių taip pat pasisakė už tai, kad kalbėtume ir toliau dėl teisinio pagrindo. Aš esu pasirengęs e, šioje diskusijoje dalyvauti turime kalbėti apie teisinį pagrindą ir aš laukiu ir jūsų argumentų. Suprantu, kad kalbant apie patį reglamento prieimimą, daugelis kolegių ir kolegų pritarė tai minčiai ir aš parengsiu pranešimą. Aš visiškai Pritariu ir pono pirmininko minčiai, kad e, turėtume dirbti įprastinę tvarką, o nesiekti pagreitintos procedūros. Labai ačiū. Aš e, siūlyčiau kito posėdžio metu e, išklausyti teisės tarnybos poziciją dėl 352 straipsnio arba galimų alternatyvų. Tuomet noriu padėkoti pranešėjui. 12-13 darbo tvarkės punktai yra perkeliami į kitą posėdį. Ar taryba norėjo žodžio? Atleiskit, aš jūsų nepastebėjau. Pirmininkaujančios šalies atstovui žodis. Ačiū pirmininkė. Tiesiog norėjau padėkoti autoriai, pasakyti, kad šis pasiūlymas yra labai naudingas piliečiams, tam, kad e, oficialiaus leidinio vartotojai gautų teisinę apsaugą, kalbant apie popierinę ir elektroninę versiją, bet apie tai kalbėjo pranešėjas ir kiti pasisakiusieji. Tačiau norėčiau pažymėti, kad jūs esate labiau suinteresuoti teisiniais argumentais, e, teisiniu pagrindu, o mums Tai yra nekokios naujienos, nes mes taryba manome, kad vienintelis įmanomas teisinis pagrindas yra 352 straipsnis ir būtų labai apmaudu, jeigu, būtų, jeigu kiltų kova dėl teisinio pagrindo. Kitas siūlomas 15 straipsnis arba 197 straipsnis netinka kaip teisinis pagrindas. Mes turime ir teis, teis, tarybos teisininkų ir komisijos teisininkų nuomonę šio klausimu ir galiu Jūs informuoti, kad mes iš principo darbo grupėje vakar susitarėme taryboje dėl teksto ir tikimės, kad jis bus patvirtintas Korepero kitą savaitę. Tikimės, kad po to pateks tarybai birželio 10 dieną. Taigi mes vilėmės, kad ministrai tekstą patvirtins birželio 10 ir 352 taps teisiniu, straipsnis taps teisiniu pagrindu. Taigi mes vis dar pritarėme pagreitintai procedūrai. Kalba neina vien tik tai apie tai, kad svarbu tą padaryti pirmininkant Vengrijai, turime išlaikyti pagreitį ir geriausia, jeigu abi teisėkuros institucijos galėtų, kuo galima greičiau, tą tekstą patvirtinti. Abejoju, ar reiktų pradėti dėrybas, diskusijas dėl teisinio pagrindo. Jūs kalbėsite apie prieigą prie dokumentų, atitinkamą 1049 reglamentą, ponė Lichtenberger yra pranešėja. Taigi čia jau yra visai kitokios diskusijos. Na ir valstybėse narėse ir taip jau yra įprasta naudotis elektroninė versija, tik labai nedaug žmonių naudojasi popierinė versija. Taigi tam tikrą prasme mes tiesiog vejamės realybę. Šis teisės aktas bando prisivyti realybę. Mes viską darome atsižvelgdami į realią situaciją su šiuo reglamentu, taigi aš dar kartą norėčiau paprašyti, kuo galima greičiau e, atlikti šią procedūrą, kad e, birželio 24 būtų parengta parengtas pranešimas, kuris vėliau patektų į plenarinį posėdį. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą išklausysime komisiją, kuri paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai už pristatymą. Komisija laikosi nuomonės, kad prieiga prie teisės aktų yra labai svarbu. Visi tam pritarėme, ypatingai jūri komitete. Buvo užduota klausimų dėl internetinės skverbties ir ar tai yra tinkamas momentas dabar priimti tą reglamentą. Pastarai praeitais metais 84 milijonai klausimų buvo užduota Eurolexo tinklapyje užklausimų dėl ES teisės aktų. 84 milijonai. Mažiau nei tūkstantis buvo atspaustinta abonementinių numerių. Tai reiškia, kad realija, realybė mus pralenkė. Ir kaip sakė kolega, ne visuomet gerai suprantame, kokia yra realybė ir elektroninė versija neturi teisinės galios. Taigi turime viską sutvarkyti dabar, ko galima greičiau ir dėl to pritarėme Vengrijos norui dar pirmininkavimo metu, ko galima greičiau priimti šį reglamentą. Dėl teisinio pagrindo akivaizdu, kad e, panalizavome labai didžiai teisinius pagrindus, galimus teisinius pagrindus ir suprantame, kad yra natūralus parlamento noras nesinaudoti 352 straipsnių, mes peržiūrėjome kitus galimus variantus, tačiau dėje realybė yra ta, kad 352 straipsnis yra tinkamas variantas. 15 straipsnis, kuris galbūt artimiausias kaip um, galimas teisinis pagrindas. Deja, tai yra straipsnis, kur kalba eina apie individualiasias teisės, kurias galima riboti, o čia kalba eina apie privalomą tvarką publikuojamus teisės aktus. 352 straipsnėje numatomos štai kokios sąlygos. Jos yra labai aiškios. Ten teigiama, kad primami reikalingi veiksmai politikos įtyse apibrieštose sutartyse, nubrėžiant siekiant tikslų apibrieštų sutartyse, kai nėra numatytas e, kitas teisinis pagrindas. Taigi visos trys sąlygos yra tenkinamos. Nėra atskiro teisinio pagrindo tikslams pasiekti. Uh, Tai absoliučiai atitinka visas politikos rytis, nes ES teisės aktai yra publikuojami oficialiajame leidinyje ir pagal iš esmės tai galimybė siekti sutartie numatytų tikslų. Taigi viską labai atidžiai panalizavome ir tiesiog, kažin ar bus naudinga dar skirti daug laiko tam, kad galiausiai būtų padarytos tos pačios išvados. Aišku, viskas priklausys nuo parlamento, bet tikimės, kad e, pranešimas bus patvirtintas greitai. Ačiū. Danke. Also ich... Ačiū. Aš, kaip suprantu, visi jau panagrinėjo šį straipsnį, tačiau aš irgi jį turiu, su jos turiu susipažinti, pasižymėjau ir padarysime taip, kaip sutarėme. Dabar Dvyliktasis ir tryliktasis punktai yra nukelti. 30 taip pat nukelsime, perėsime prie Dianos Wallis. Chairman, I'm very much aware of... Pirmininkė puikiai suvokiu, kiek yra valandų, tai reiškia, aš turiu penkias minutės, turbūt mažiau, nes dar ir kiti nori po manęs kalbėti. Todėl aš norėčiau, jeigu galime, atkreipti kolegų dėmesį į tai, į antrąjį darbinį dokumentą, kuris yra pateiktas anglų kalba dėl nebaigtų reikalų Romos 2 reglamente dėl e, šmeišto. Darbas tęsiamas, noriu pasakyti, kad darbo dokumentas parengtas, e, jis jums prieinamas ir lauksiu kolegų komentarų. Mano šalyje. Šis reikalas yra labai aktualus šiuo metu ir tikiuosi sulaukti gilesnės, platesnės diskusijos per kitą posėdį, nes nemanau, kad tą galim padaryti per likusį laiką šiandien. Gerai, perkeliame kitam posėdžiui taip pat. Pagal mano sąrašą dar turime Stojanovo pranešimą. Ar turime laiko, ar atidėsime ir šį klausimą. 16 klausimas. Pone pirmininkė, yra likę keletas minučių, tačiau man reikia tik vienos minučių, vienos minutės. Jeigu niekas nenorės nieko pasakyti, galėsime baigti darbą dabar. Dėl pranešimo skirto dviems Europos priežiūros institucijoms. Aš pateikiau tik vieną pakeitimą šį klausimą aptarėme prieš keletą savaičių. Na, o mano pakeitimas yra susijęs su deleguotų aktų laikotarpiu, kai taryba ir parlamentas nori paprieštarauti. Mano pakeitimas nustato trijų mėnesių laikotarpį, ne dviejų mėnesių. Na ir mintis yra ta, kad mes turime galėti apsispręsti, ar deleguotas aktas atitinka tai, kas numatyta sutartyje. Neturėjau laiko visko pabaigti dirbti, turėjau asmeninių reikalų. Dabar jau baigiau šį darbą. Ir tikiuosi, kad terminas pakeitimas bus pratestas iki 30 gegužės, aš pats būsiu pasirengęs pateikti daugiau pakeitimų ir lauksiu tolesnės diskusijos. Ačiū. Gerai, niekas nenori pasisakyti. 30 gegužės vidurdienis yra pakeitimų terminas. 14 klausimas, man atrodo, neturėsime laiko aptarti. Kiti klausimai, ar kas nors bus dėl kitų klausimų? Pone Lichtenbergė. Prašom. E, truputį greitai čia viskas vyko, nesupratau, kur mes čia esame. Manau, kad 17 klausimą galime atidėti. 26-27 klausimai. E, galiu trumpą santrauką pateikti. Pirmininkas pono Karimo taip pat nėra Aš manau, kad e, terminas galėtų būti Liepos pirmą dieną. Atsiprašau, Birželio pirmą dieną. Ar aš sakiau Liepos? Nieko tokio, sako pirmininkas. Termino klausimą galima išspręsti. Atrodo, kad diskusijos nebus. Pakeitimų terminas Lichtenberger. Birželio 12 diena. Karimo pranešimas. Taip pat. Abiem atvejais tas pats terminas. Pirma birželio, atsiprašau, birželio pirma diena abiem atvejais yra pakeitimų pateikimo terminas. Ar 30 gegužės sekretariatas prašo, kad tai būtų gegužės 30 diena. Kaip ten būtų? Terminas yra gegužės 30 vidurdienis. Pone Lichtenberger. Aišku, mes stengsime siekti kompromisu. Norėčiau, kad e, susilauktų bendro pritarimo šis pranešimas. Pirmininkas, atsiprašau, kad peršokau per daug klausimų. Na, dar kartą klausiu, ar e, turite kitų pasiūlymų dėl kitų klausimų? Ne, tuomet posėdis baigtas.